Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesta i da nastavimo našu u dijelu. Gerbė kolegos, prašau visus susėsti, kad galėtume pradėti šios dienos posėdį. Taigi, vyks bendras posėdis su kultūros komitetu ir naudojamsis progą noriu pasveikinti kultūros komiteto pirmininkę ponę Kostą ir kitus kultūros komiteto narius, kurie prie mūsų prisijungė. Šiandien pasikeisime mintimis apie kultūros diplomatiją. neždami savo indėlį į Europos komisijos pradėtus darbus. Todėl noriu pasveikinimo su tarpa du ekspertus, ponę Saną Užtatį, kuri yra More Europe, iš jos kultūrų santykių instituto pirmininkė, direktorė, ir poną Wagnerį Gottfriedą, kuris yra komisijos patarėjas dirbantis EIVT. Sveiki atvykę. Na, mūsų mintys apie tai, kaip e, masinė kultūra galėtų stiprinti ES išorės politiką ir būti naudinga tarpininkaujant konfliktų sprendime. Jau buvo per praėjusią kadenciją kultūros komitete pradėta svarstyti, taigi prieš perinant prie mūsų diskusijų ir pranešimų suteiksiu žodį kultūros komiteto pirmininkai poniai Kostai ir paprašysiu jos pristatyti mums įvairias priemonės, kurių imasi tiek kultūros komitetas, tiek Europos komisija, bandant įtraukti kultūros matmenį į užsienio politiką. Jeigu leisite, kalbėsiu itališkai. Tam, kad e, stiprintume kultūrinę įvairovę, kalbinę įvairovę, ES nori padėkoti vicepirmininkui Plenkovičiu ir komiteto užsienio reikalų pirmininkui Brokui už šią labai įdomią iniciatyvą, kurios bendromis jėgomis norime imtis. Prieš kurį laiką pasikeitėme mintimis dėl šios iniciatyvos ir manau, kad labai svarbu, jog parlamentas imtųsi e, svarstyti klausimų e, susijusių su galimybė pasitelkus kultūrinius aspektus stiprinti ES išorės ir užsienio politiką bendradarbiavimas kultūros srityje ir kultūriniai mainai šio sudėtingų Europos Sąjungai, Vidužmėros regionui ir visam pasauliu metu tampa ypatingai svarbus siekiant daryti įtaką Europos Sąjunglaudai ir užsienio politikai. Mes šiuo metu susidurėme su įvairiais iššūkiais, e, ne tik Europoje. Pirmiausiai turiu omenyje fundamentalizmą, kuris e, naudojasi kultūrinę įvairovę kaip ginklų, siekdamas nužudyti laisvę ir demokratiją per įvairius teroristinius išpolius. Todėl kultūrinio dialogo ir kultūrinės demokratijos būtinybė dalyvauti užsienio politikoje, dėl to tik dar labiau sustiprėja. Turime nepamiršti dar vieno labai akivaizdaus aspekto, apie kurį kalbėjome per paskutinėje plenarinė sesija Strasbūrė. kad teroristiniai išpoliai ne tik Europoje, tačiau ir e, kitame viduržėme jūros krante turi ir tam tikrą simbolinę prasme, tai yra išpoliai prieš tam tikrą kultūrinę, religinę tapatybę ir pati Taip pat manau, kad e, vertėtų šiems klausimams skirti daugiau dėmesio. Esame parengę pranešimą apie žmogaus teisės, dėl jo balsavome ir šiame kontekste taip pat kalbėjome ir apie nusikaltimus prieš žmoniškumą. Kaip minėjo komiteto vicepirmininkas, užsienio kalų komiteto, mes praėjusią kadenciją 2011 kultūros komitete patvirtinome pranešimą dėl kultūros ligmens, kultūrinio, tiksliau, matmens užsienio klausimus ir politikoje ir mes Europos semestro kontekste norėjome atitinkamų veiksmų. Vyriausiai galiotinė Mogherini savo kalboje parlamente yra pasisakiusi šią temę. Mums rūpi, kad Europos kultūros institutai veiktų įvairiose šalyse pasaulyje, kad skatintų politiką, skatintų, kuri primtina mums visiems, skatintų politinį dialogą, naujus filosofinius e, partnerystės vertinimus ne tik e, Viduržėme jūros regione, tačiau taip pat ir e, Europos rytuose. Taip pat siekiame, kad kultūra tam tikrą prasme apsaugotų mūsų Europos sanglaudą. Kultūros komitetas svarsto galimybę padidinti kultūros pramonės apimtis, pirmiausia, turiu minėję kinematografiją, tačiau ir kitus kultūrinius produktus ir paslaugas plačiaja to žodžio prasme. Ir įvairiose šalise tikrai dar daug ką galima nuveikti, nes kol kas nevyksta mainai su įvairiais universitetais, kultūros institutais pakankamu mastu ir mes norėtume kažko naujo pasiekti. Šiuo metu e, mūsų laukia įvairios permainos susijusios su skaitmeninė erdvė ir kalbant apie kuriejų, menininkų judumą. Taip pat e, ateitie laukia nemažai naujovių ir pokyčių. Neseniai Europos parlamente svarstėme direktyvą susijusiu su e, įvairaus pobūdžio kultūros, e, kultūrinė sanglauda. Ir e, pirmiausia, turėtume remti ir saugoti kultūros įvairovę. Aš tikiuosi, kad šią kadenciją galėsime skirti šiek tiek laiko bendroms iniciatyvoms ir būtent ši iniciatyva, kurią pasiūlė parlamento pirmininkas Šulcas ir e, ponas Tajani, kartu su kitais kolegomis mes šią iniciatyvą paremėme, nes pati svarbiausia problema, kurią šiuo metu patiriame, tai yra dialogo ir žinių stoka konstatavome, kad šiandien jau galime pradėti atitinkamus svarstymus susijusius su bendrais politiniais sprendimais, remdamėsi iki šiol sukaupta tam tikrą patirtimį. Daugiau kultūrinės Europos arba daugiau Europos kultūros pasaulyje, taip skamba šios iniciatyvos pavadinimas šią iniciatyvą pasiūlė ES 16 šalių partnerių kultūros institutai ir taip pat prieš tai prisijungė 10 šalių, kurios yra mūsų strateginės partneris arba šiaip yra strateginės svarbos šalis. Labai džiaugiuosi, kad užsienio reikalų komitetas sutiko surenkti šį bendrąjį posėdį tam, kad galėtume pasvarstyti pranešimo, kurį minėjau rezultatus. Tai taptų rimtų pagrindų, į kurį atsirėmę galėtume toliau dirbti. Tiek būtų mano įžangos, o dabar nežinau, kam turėčiau perduoti estafetės lasdelę, tačiau turbūt išklausysime atlikto tyrimo rezultatų pristatymų. Ir taip pat manau, kad tas pristatymas bus iš tiesų labai įdomus, jeigu pas Plenkovičius man leis, tai dabar suteiksiu žodį poniai Sani Užtati, kuri yra organizacijos More Europe External Cultural Relations vadovė, po to kalbės ponas Wagneris. Ir aš manau, kad tokia eilės tvarka, kaip pristačiau, jie ir kalbės. Taigi, Prašau nekalbėti ilgiau nei po 10 minučių. Labai ačiū. Gerbė pirmininkė, pirmininkų paduotoje, gerbėmi nariai. Džiugiuosi galėdama čia šiandien dalyvauti ir pristatyti tai, kas yra nuveikta, kaip regime darbai jau nuveikti dėl kultūros atmes traukimo į išorės tiksmus. Ir mūsų organizacija Mo Europe labai aktyviai dirba šioje srityje nuo pat, nuo pat mūsų organizacijos skūrimo 11 metais. Dėkojame už tai tą galimybę šiandieną, šiame bedame posėdyje kalbėti apie ES kultūrinę diplomatiją, diplomatiją taip pat kultūrinius ryšius ir apie Europos parlamento veiksmus bei apie užsienio reikalų ir kultūros komitetų priimas sprendimus bei apie kitų apsakymus institucijų veiksmus. Kaip buvo pasakyta, kultūrinė diplomatija bei išoriniai kultūros santykiai yra labai svarbus ES elementas, tačiau kol kas nėra parinktas strateginios programos bei neužtenka politinio postumio. Tačiau tai labai svarbu valstybės narėms, Europos Sąjungai, taip pat menininkams, kultūros veikėjams bei pilietiniai visuomeniai tiek Europoje, tiek trečiosiose šalise. Taip, skatinti kaiminystės šalis ir taip pat strateginės partnerės. Šiandien norėtume pasidalinti kai kuriais svarbiausiais rezultatais, kuriuos matome po dviejų metų, du metus trukusių tyrimų ir konsultacijų. Tačiau prieš tai, tačiau trumpai, per porą minučių pristatyti šiek tiek politinį kontekstą kuriame imtas iš jų parengiamų veiksmų. Kaip jau minėjo ponė Silvija Kosta, Europos parlamento rezoliucija buvo primta dėl kultūros dimensijos Europos Sąjungos išorės ryšiuose. Ir visą tai parengė kultūros reikalų komitetas. Taip pat buvo dar kitų papildomų elementų, kurie buvo priimti anksčiau ir, ir vėliau Europos parlamente, kitomis rezoliucijomis kad, kad pamatytumėte bendrą vaizdą. Pirmiausia yra sutartis dėl ES veikimo 140 straipsnis, tačioji dalis, juo prašoma ES ir valstybių narių ir skatinama yra pasilikti kultūrą savo išorės veiksmuose. Toliau, ES yra svarbių konvencijų šalis. Pavyzdžiui, 2005 metų UNESCO kultūrinės įvairovės konvencijos narė, Ir e, pagal tą konvenciją yra įsipareigota kultūrą paversti svarbiu šios santykių veiksniu. Toliau yra Europos kultūros darbo tvarkė. Tai yra, jie tampa vienu iš trijų ramščių dalimi ir siekima taip pat sustiprinti ES e, išorės santykius. Toliau, pirmkaujant Slovenijai ir, ir Prancūzijai buvo priimtas svarbių išvadų, taip pat buvo šitą e, ataskaitą, ir prinkta toliau ataskaitų įvairiais politiniais lygiais. Na, iš ką tai paminėti. Nuo 2009 metų iki 2014 metų pirmininkausios valstybės rengė aukščiausio lygio kultūros ministerijų darbuotojų posėdžius ir tai tapo naujų formų, kur būtų galima aptarti kultūros vaidmenį tarptautinėse ryšiuose bei parengti labai integruotą strateginį požiūrį. Toliau, 20 metais EAC direktoratas parengė e, strateginę programą, kurie mėsi Kinijos patirtimi, kaip įtraukti kultūrą į išorės santykius. Ir čia matome sutarimą, kad reikia, reikia didinti darbų šią srityje ir plėsti kultūrinį bendarbiavimą plačiau negu dabar esamų dvišalių pagrindų. 2003 metų gegužė Europos Sąjungos taryba pabrėžė dalykus, kas reikėtų, reikėtų labiau plėtoti, plečiant kultūrinius ryšius su Kinija ir vėliau tos dalykus taip pat perkelti ir bendrauti su kitomis tarptautinėmis partnerėmis. Buvo paimtas veiksmų Pavyzdžiui, buvo tai surinkta informacija apie ES kultūr, ir Kinijos kultūrinę aplinką, kur siekiama nustatyti esamas iššūkius bei galimybės, kaip plėsti ES ir Kinijos bendarbiavimą. Taip pat daugiau mm, toliau to plėtoti, taip plėtoti ėmėsi ES išės veiksmų tarnyba, buvo numatyta atskira pareigybė Taip pat buvo numatyta, kaip integruoti kultūrą į vairius užsienio santykių instrumentus, pavyzdžiui, stabilumo ir taikos programą. Nuo 14 metų išorės veiksmų tarnyba rengė seminarą dėl kultūros konfliktos zonose ir čia ypač remiamas į Ukrainos atvejus, stebima, kas kaip galima pasiekti kultūrą. Buvo parengta įvairių rekomendacijų ir kaip tik kai kurias rekomendacijas jau įgyvendinamas yra taikos stabilumo programoje. Toliau Europos parlamentas patvirtino atskirą biudžetą, kurį taip pat e, biudžetą, kurį gyvena IAC e direktoratas kartu su Amsterdame veikiančiu Europos kultūros fondu bei Briselio meno centru Bazar ir konsultuosi su kitomis svarbiamis agentūromis iš Maastrichto, taip pat iš Prancūzijos, Institut France, taip pat Danijos kultūros institutų bendrabiaujama bei iš Stuttgardo tarptautinės kultūros centru taip pat dalyvauja ir žinomi ekspertai. Šiais veiksmais siekima yra geriau tirti galimas politinės priemonės bei geriau suprasti kultūros aspektą užsienio santykių srityje bei toliau plėtoti veiksmų šiais srityje. Čia įtartų daug valstybių iš dešimt sėkmės partnerių dalyvauja, taip pat kaimynystės šalis. Ir buvo pateiktos 26 ataskaitos apie atskiras valstybės, apie atskiras valstybės, bei parengta yra ataskaitų, pilotinių projektų, prototipų. Programa parodė, kad Europos Sąjunga, kad yra daug potencialo, kur dar nu, neišnaudojamas reikia kultūrą traukti į užsienio santykius ir kad daug labai valstybių regionų labai nori bendrauja su Europą kultūros srityje. Prieš teikdama žodį ponui Gotfriedui Wagneriui, norėčiau paminėti keletą svarbių rekomendacijų. Pirmiausia, kultūros santykiai neturėtų apsiriboti vien tik Europos kultūros pristatymų partneriams. Reikėtų pasidalinti Europos patirtimi kaip plėtoti gerą valdymą, pajėgumus kurti, taip pat užtikrinti žmonių santykius ir bendradarbiavimo kūrybos rytyje. Toliau reikia subalansuoti valstybinius įsipareigojimus, taip pat ir menininkų autonomiją. Tuo norėčiau baigti. Labai ačiū dėmesį. Dėkuoju ir aš už kvietimą šį svarbų renginį aptarti su abiem komitetais e, šios klausimus. Ką tik grįžau iš Tuniso, kur prieš savaitę lankiausi Bardo muziejuje. E, įsivaizduokite, kai buvau sukrėstas, grįžęs namo išgirdau apie išpolį ne tik prieš žmonės, bet e, apskritai prieš vertybės ir kultūrą Magrebo šalyse. Aišku, kad susinkame šią kritiškų momentu ir dėl to mano e, tikslas dabar ne tik kartoti e, tas rekomendacijas, kurias e, mes parengėme, gausite dokumentą apie tai, bet norėtume žengti toliau pasiūlyti daugiau temų aptarimui. Svarbiausias parengiamųjų tikslų tikslas buvo surinkti įrodymus. Turime įrodymų, kad yra didžiulis potencialas kultūrai Europos išorės santykių srityje. Tai yra didžiulį potencialą turintis rytis. Taip pat yra didžiulė paklausa iš abiejų pusių tiek ES, tiek tarp valstybių narių, kurios supranta, kad yra įdomu plėtoti kultūrinius e, santykius. Kaip minėjo Sandra, yra platus tarimas Kalbant apie kultūros diplomatiją, tai tai yra nauja savoka. Ji pagrįsta klausimos režimu, tarpusavio tai, e, rūpimų dalykų e, supratimu, lygybė. Tai yra bendras bendradarbiavimas ir bendras, bendra kūryba. Ir ketvirta, nepamirškime, kad šiuo metu mes esame didžiulės konkurencijos, e, geros ir netokios geros konkurencijos kontekste. Ir matau, kad Europa turi susiimti. Dauguma e, žmonių, su kuriais kalbėjomės per parengimuosius veiksmus, pabrėžė, kad galų gale naudinga tai bus visiems ir Europos institucijoms, ir valstybėms narėms. Manau, kad tai yra svarbu, svarbi naujovė. Čia yra praturtėjimas visiems, aišku, nereikia pamiršti ir pilietinės visuomenės, kuri pabrėžia, jog būtina įtraukti tam tikrus transnacionalinius kultūrinius komponentus į mūsų išorės santykius. Tai naudinga taip pat visiems dėl e, gyvendinimo ekonomijos, nes kalbama apie išteklių sutelkimą. Turime daug stiprių institutų valstybėse narėse ir ten yra noras ieškoti galimybių sutelkti tuos išteklius ir sutaupyti arba padidinti mūsų darbų poveikį. Manau, kad to mums taip pat reikia. O svarbiausias žodis, kalbant apie strateginės galimybės, yra komplementarumas. Galim, turime žiūrėti, kur galime vieni, kitus, vieni kitų veiksmus papildyti. Reikia žengti toliau, žengti žingsnius orientuotus į tam tikras politinės rytis. Tai norėčiau Jums pasakyti, mums reikia politinio pasistumėjimo, e, kuriant strategiją ir veikiant. Žmonės e, jau seniai laukia tų veiksmų. Jau daug pasiekta. Norėčiau paminėti keletą įdomių veiklų, kurios vyksta šiuo metu. Kai kurie visko, žmonės visko nežino. Pavyzdžiui, yra nauja e, kaiminystės politikos kultūrinė programa Kijeve, e, skirta kurti pajėgumus Kijeve ir kaiminystėje. Taip pat yra idėja kurti decentralizuotą kultūros programą delegacijoje Tunise, dirbant su partneriams. Pavyzdžiui, yra, yra dvinių e, programa tarp Azerbaidžiano ir ES valstybės narių E, siekiant reformuoti kultūros e, politiką šioje perinamąją laikotarpio šalyje. E, pagal Horizontas 2020 vyksta programa pagal, skirta mokslo diplomatijai. Tai yra labai svarbu, siekiant padidinti ir mūsų konkurencingumą. Ir man malonu girdėti, kad, kad DEFCO generalinėme direktorate vėl kultūros ir vystimasis grįžo į tą regos lauką. Yra naujų priemonių, kurios rengiamos, tai yra užsienio politikos priemonės, kurios prisėda prie taikos ir stabilumo, aš suprantu, jos pradės veikti nuo 2016 metų ir ten taip pat bus naujų galimybių. Bus vykdomas e, galimybių studija dėl E, filmų festivalio už ES ribų. Bus jaunų e, verslininkų kuriamas tinklas ir jis kuriamas prisidant ir Europos parlamentui. Taip pat yra projektas e, kryškelės kultūrai, kurios gyvendina nacionaliniai kultūros institutai. Tai yra taip pat labai svarbu ir, kaip suprantu, gali atsirasti būdų, kaip padidinti institutų pajėgumus panaudojant ir išorės veiksmų tarnybos e, darbą ir kitus. Politikos formavimo priemonės yra svarbios. Šį rudenį mes surenksime kultūros forumą, kurį dieną skirsime kultūrai išorės santykiuose. Surinks daug dalyvių ir mes tikimės, kad ponia Mogerinė galės apsilankyti šiame forume. Ką tai duos, dar nežinau. Prieš keletą metų buvo paskelbtas komunikatas, dėl ko buvo paskelbta kultūros darbo atvarkė. Galbūt tokiu būdu galima būtų patyrinėti, ką galėtume padaryti. Mums reikės strateginės sistemos, strateginių pagrindų e, šioje srityje. Kur reikia veiksmų? Norėčiau paminėti penkias svarbiausias rytis, per daug detaliai į detalės nesigilindamas. Pirmiausia, mums e, reikia ap, apčiopiamų veiksmų konflikto ir kultūros srityje. Kaip mes e, elgiamės su konfliktais kaiminystėje, e, pietose, rytuose, trečiosios šalyse. Antra, ekonominis kūrybiškumo komponentas ir pajėgumų kūrimas, kuris susijęs su šiuo klausimu, įskaitant valdymą ir mokymą. Trečia, E, tai dalykas, kuris artimas mano širdžiai. Turėtume eiti toliau, neapsiriboti lengvais dalykais. Turime renktis ir sudėtingoms situacijoms. Norėčiau paminėti Iraną. Įsivaizduokite, kad e, būtų pasiektas sutarimas e, brandoliniais klausimais. Ar neturėtume įsteigti ten Europos laboratorijos, kol vietos žmonės bus pasirengę investuoti į kultūrą? Man atrodo, kad jaunieji iraniečiai laukia, kol e, partneriai su jais pradės dirbti. Toliau ketvirta pilietinė visuomenė. Kultūra yra puikia priemonė remti e, žmonės, vietos veikėjus. Na ir penkta e, kultūra vystimosi kontekste. Kad pasiektume pažangos šiuose penkiose sritise, turime gauti tam tikro įrodymo, kad tai galima padaryti, sutelkiant mūsų išteklius. Kultūros institutai, man atrodo, yra pasirengę ir laukia galimybių bendradarbiauti be naujo uh, lygmens, administravimo, biurokratijos lygmens e, pridėjimo. Reikia stimulų sutelkti išteklius padidinti komplementarumą ir pagerinti valdyseną tokiuose projektuose. Turime būti kūrybiški, ieškoti naujų formulių tam, kaip kultūrinių institutų ir pilietinės visuomenės organizacijų grupelės galėtų dirbti konkrečioje šalyje. Antra, mums taip pat reikia naujų metodų sutelkti ar ieškoti išteklių, e, derinti išteklius, ieškoti privačių ir viešųjų partnerysčių galima dirbti su verslu, nes verslas taip pat supranta, jog būtina, būtina užsimti kultūrinę komunikaciją. Taigi, jeigu būtų gerų iniciatyvų iš Europos pusės, verslas galėtų prisidėti prie konkrečių iniciatyvų. Na ir trečia, ES matomumo klausimas. Mums reikia būtinai investuoti į protingus būdus, kaip panaudoti šiolakinės technologijas šios kultūrinės diplomatijos srityje. Tam reikia ilgalaikių e, tikslų. Ir paskutinis dalykas, ką šie du komitetai galėtų padaryti, kaip jie galėtų prisidėti prie to, kas jau rengiame EEC, išėrios veiksmų tarnybos, e, DEFCO pastangomis ir panašiai. Turiu du esminius prašymus kaip e, pilietinės visuomenės atstovas. E, Austrijos NVO vardu ir panašiai. Du dalykai. Padėkite institucijams sukurti strateginius pagrindus, teisingus pagrindus. Reikia stipresnės politinės orientacijos, kad tai būtų padaryta teisingai ir subalansuotai. Kokias priemonės jūs galite panaudoti, ne man jums sakyti, tačiau yra patirties, kad jūsų iniciatyva, ypač kultūros komiteto iniciatyva, yra labai svarbi e, komisijai ir išorės veiksmų tarnybai. Taigi, prašom, padėkite suformuluoti demokratiškai tuos e, pagrindus strategijos kūrimui. Ir antra, tai susijęs mano svarbiausių, e, svarbiausia mintimi veiksmai. Mums reikia ne tik uh, planavimo iniciatyvų per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį, bet mums reikia ir trumpalaikių greitų veiksmų ir galimybių. Kodėlgi nesukurti greito reagavimo kultūrinio fondo, kuris padėtų vietoje dirb, dirbantiems žmonėms. Pavyzdžiui, Mosulo virtualusis muziejus, kur bandoma sukaupti tą paveldą, kuris naikinamas pavyzdžiui, mokyklos Kijeve, kurios e, pakviestų Rusijos ir Ukrainos kultūros veikėjus bendram darbui. Ko trūksta, tai yra nedidelių pinigų, kurie galėtų įgalinti tam tikrus projektus įvykdyti. Taigi politinė orientacija, ilgalaikiai tikslai yra svarbu, tačiau pagalvokite ir apie trumpalaikės greitos intervencijos fondą, kuri galėtų uh, galbūt valdyti tam tikras konsorciumas. Ačiū uždėmesi. Vielen Dank, Herr Wagner. Labai ačiū, pana Wagneriu. Ten pradėsime diskusijos. Pirmasis žodžiu paprašė panas Milan Man, prašau. Pirmiausiai norėčiau labai pasidžiaugti šią diskusiją. Noriu padėkoti poniai Kostai ir ponui Brokui, abiejų komitetų pirmininkams už galimybę šį posėdį surenkti. Remdamas savo patirtimi galiu teikti, kad kultūra visuomet buvo labai svarbi užsienio politikos sąjungininkė. Kultūra yra labai svarbi, ponas Wagneris ir ponė Kosta tai ką tik paminėjo, kalbėdami apie Viduržėme jūros regioną, Ispanija taip pat yra arti šio regiono arba jam priklauso ir turime dėti daug pastangų, kad e, išsaugotume savo vertybės, e, savo bendrasias šaknis. Reaguodami į veiksmus tų, kurie nori sukelti tam tikrą kovą arba konfliktus tarp atskirų kultūrų, mes turime siekti <clears throat> veikti atitinkamose šalise per savo kultūros institutus ir skatinti dialogą, kultūrinę įvairovę. Aš manau, kad tai yra geriausias būdas žengti į priekį. Kultūra nėra susijusi vien tik tai su mūsų bendrųjų vertybių, e, bendrųjų šaknų pabrėžimu, taip pat susijusi su tokiais e, dalykais kaip kultūrinis dialogas, tolerancija, su visais aspektais, e, kurie e, stiprintų Europos kaip kultūros galios įtaką. Mes turėtume tapti atitinkamą atsvarą siekiui sukelti didesnę konfrontaciją. Ačiū ponui Milan Mon. Ponui Lytis žodis. Labai ačiū. Poniai Kostai už e, tai, kad sutelkite abiejų komitetų narius, taip pat abiems pranešėjams. Norėčiau padėkoti už jų pranešimus. Aš pats e, turėjau puikią galimybę e, prieš E, savo dabartinės pareigas kultūros komitete, <clears throat> dirbau prieš tai Vokietijos e, Giotės institute, Pietų Afrikoje, kitose pasaulio regionuose turėjau galimybę dirbti. Europos parlamente taip pat e, intergrupė buvo įsteigta kurios pagrindinės temos diskusijų yra Šventojo Kubo kelias, kultūrios paveldas ir kultūrinis bendradarbiavimas, taip pat ir šiame komitete mes susvarstame galimybę skatinti dialogą tarp įvairių religijų ir susimastome apie savo tikėjimo šaknis. Mano šalyje kultūros paveldas šalia geležinės uždangos temos buvo svarstoma ir yra svarstoma labai intensyviai, taip pat ir e, reformacijos e, procesas, e, ta intergrupė būtent svarsto šios klausimus. Taigi manau, kad ir toje mūsų intergrupėje mes šį pranešimą turėtume apsvarstyti ir visus besidominčius kvieščiau tose diskusijose sudalyvauti, taip pat ir pono Vagnerį. Kita tema yra Europos kultūros paveldas ir manau, kad e, ir su perspektyva į 2018 arba iki 2018 metų, manau, kad e, užsienio reikalų komitetas taip pat turėtų imtis šios temos siekiant e, sustiprinti kultūros lygmenį mūsų užsienio ir kaiminystės politikoje. Dar kartą noriu padėkoti už šią iniciatyvą. Labai ačiū. Prašau visų kolegų nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Uh, Vertėjai baigs savo darbą 18.30. Dabar suteiksiu žodį ponui Diekonui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad čia susirinkome ir svarstome šią temą ir pasakysiu, kodėl džiaugiuosi. 80-ame dešimtmetyje, taigi prieš daug, daug laiko, Jungtinėse valstijose veikia tokia viena turnė surengė teatro trupė. Aš pats esu iš Rumunijos, taigi e, tos teatro grupės nariai buvo pakviesti vakarienės į Rumunijos ambasadą Vašingtone. Ambasados darbuotojai e, atėjo pas mus, pas aktorius ir <clears throat> mums tai, ką pasakė, įsivaizduokite, kokie svarbus žmonės atvyko šiandien pas mus į ambasadą. Ir jis turėjo omenyje mus. Ir būtent tada supratau, kokia svarbi yra kultūrinė diplomatija. Nuo to laiko dėl daug pastangų, kad ši koncepcija bent jau mano šalyje taptų kūnu. Aš užėmiau įvairias svarbas pareigas savo šalyje įvairiose kultūrinėse institucijose, tačiau bijau, kad ši koncepcija po šiai dienai dar Rumunijoje nebuvo įgyvendinta. Rumunijoje veikia daug įvairių skirtingų kultūros institucijų, veikia pakankamai gerai, tačiau trūksta bendros veiklos koncepcijos. Tas faktas, kad šiandien sėdime šioje salėje, suteikia vilties, kad mes galėsime parodyti tam tikrą pavyzdį, Europos parlamentas galės parodyti tam tikrą pavyzdį ir valstybės narės, bent jau mano valstybė, mano šalis suvoks, kokia svarbi ši priemonė yra, nes šią priemonę pasinaudojus buvo sukurta Romos imperija. Ir visą tai, ką turime dabar Europoje, svarbaus kultūros srityje ateina iš Romos imperijos laikų. Pone Triupel. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad tikrai pagėdaučiau, kad daugiau kolegų iš abiejų komitetų dalyvautų tokio pobūdžio sustikimuose ir apgalėstauju, kad jų šiandien nėra labai daug. Noriu padėkoti abiems mūsų pranešėjams. Noriu pasakyti, kad tikrai yra pakankamai daug rimtų priežasčių integruoti kultūrą į Europos užsienio politiką. Turint omenyje dabar vykstančius konfliktus, dialogo poreikis yra didžiulis ir mes e, e, turėtume nevykdyti kažkokią tai diplomatiją e, pagal principą iš viršaus į apačią, nuleisdinėti jos, tačiau turėtume paprasčiausiai skatinti kultūr, kultūros tarpusavio ryšių su trečiosiomis šalimis ir taip sukurtume naują pridedamąją vertę, sugebėtume pasiekti žmonės, kurių kitomis aplinkybėmis negalėtume pasiekti. Todėl labai svarbu pradėti šį dialogą, daugiau jį investuoti. Tai, ką Jūs minėjote, ponė Wagneris, savo kalbos pabaigoje, norėčiau šioms mintims tikrai pritarti, turiuomenyje tą e, <clears throat> greito reagavimo kultūros fondą. Ir e, Manau, kad tokį fondą pasitelkę mes tikrai galėtume greičiau užmėgsti kultūrinį dialogą, ypač jaunimo tarpę, turėtume vadovautis teisės viršenybės principų, žmogaus teisėmis, tačiau atvertume jauniems žmonėms daugiau galimybių parodytume, kokiais būdais konfliktai sprendžiami Europos Sąjungoje ir manau, kad būtent taip turėtume elgtis ir tikrai raginčiau užsienio reikalų komitetą iš šį pasiūlymą atsižvelgti ir per atimiausius metus jį įgyvendinti. Ačiū žodis ponai Kastaldo. Ačiū ponai pirmininkai. Pirmiausiai noriu padėkoti mūsų šeimininkams, pirmininkai Kostai ir pranešėjams. Manau, kad ši iniciatyva iš tiesų yra labai naudinga, nes uh, Čia mes susijęme kultūrinius ir ES užsienio politikos aspektus tarpusavyje. Tos sąsajos dažnai yra pamirštamos, bet jos yra labai svarbios, nes kultūra, manau, yra geriausia mūsų principų ir vertybių ambasadori. Būtent šiuo sudėtingu momentu, sudėtingu metu, kai e, vyksta konfliktas su fundamentalistais. Turime vengti didelio masto civilizacijų ir religijų konflikto ir priešpriešos. Aš prieš kurį laiką taip pat lankiausi Tunise, manau, kad Tunistas yra geriausias pavyzdys, kai būtų galima plėtoti kultūrinį dialogą, tikrai neatsitiktinai teroristai pirmiausiai taikosi į kultūrinius objektus, nes kultūra žmonės praturtina, kultūra leidžia žmonėms susikinėti tarpusai, todėl turime gyventi konkrečius projektus. Ponas Vagneris yra teisus, kalbėdamas apie greito reagavimo kultūros fondą ir manau, kad būtina pradėti gyveninti atitinkamą kultūros programą Tunise, nes ten e, šiuo metu vyksta tam tikras perinamas laikotarpis ir idėja dėl Mosulo virtualaus muziejaus man yra labai priimtinas. Šiuo mes turėtume kalbėti apie e, kultūros, diplomatijos ir prekybos politikos tarpusavio derinimą, <clears throat> nes e, mes neturėtume vertinti vien tik tai e, paprastus skaičius įvairių iniciatyvų, kurias įgyvendiname. Mes turime siekti daugiau tam, kad kultūra tikrai taptų ta jėga, kuri padėtų mums įveikti įvairius konfliktus. Solis panas Pieter, ačiū pirmininkė. Labai džiugu klausyti šios diskusijos ir norėčiau pasveikinti ir padėkoti ekspertams už jų rekomendacijas, už svarbiausias pristatytas idėjas. Visiškai pritariu, kad e, esame didžiulio potencialo, kurio neišnaudojame. Taip pat manau, kad e, kultūros ir politikos tarpusavio sąsajos yra Europos tapatybės dvi sudinamosios e, dalys. Taip pat norėčiau pridurti, kad sugebėjome Europos Sąjungą išplėsti, tačiau jungtinis Europos projektas dar nėra visiškai įgyvendintas ir aš čia išvelgiu labai daug nepanaudoto potencialo veikiant kultūros rytyje, skatinant kultūros mainus ir kuo daugiau jų bus, tuo vieningesnė Europa taps. Dar viena mintis susijusi su nesenų apsilankimų Indijoje parlamentinių ryšių delegacijos sudėtyje. Ir ten taip pat per visus susitikimus buvo pabrėžima būtinybė stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą. Taip pat buvo e, pasiūlyta suorganizuoti filmų festivalį. Ir e, kuomet jis buvo suorganizuotas, tiksliau ta idėja buvo pasiūlyta, aš manau, kad e, labai akivaizdu, labai akivaizdi buvo jo, jos nauda visiems, tiek filmų gamintojams, tiek žiūrovams, tiek bendrai visiems piliečiams. Pone Vort, žodis. Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps the most exciting. Taip. Čia tikriausiai vienas iš įdomiausių diskusijų, kurias mačiau parlamente. Nes štai aš esu gyvas rodymas, kad tokios programas veikia, nes būtent per tokią programą įsitraukiu politiką. Aš esu menininkė ir labai džiugu, kad man teko garbė dalyvauti badamosiose programuose, kuriuose siekiama buvo suburti kultūros veikėjus, kultūros vadybininkus, taptinių lygių kad jie padėtų kurti pajėgumus problemų turinčiose valstybėse. Ir man svarbu čia pabrėžti tą žmogiškai elementą, kad žmonės štai tokias programose dirba kartu, mokosi kartu, taip pat kartu kuria naujus kūrinius. Tai yra esmės svarbos dalykai. Aš taip pat dalyvau Europos kultūros platformoje Interculture Europe ir tuo metu lankiausi Šiaurės Airijoje. Ir būtent ten menas buvo panaudotas kaip priemonė užtikrinti taiką. Na, noriu labai labai pabrėžti, kad tikrai menas ir kultūra yra itin svarbus elementai tokiose situacijose, kuomet atrodo, kad jau neįmanomas mums pasiekti, tačiau menas tampa tiltų į naują įvairias galimybės, žmonės gali, žmonės pažįsta savo skirtumus, tada randa bendrumų, bendrą žmogiškumą savo atranda ir tuomet gali sukurti naują visuomenę, naujas iniciatyvas gali kurti ir gali kartu geriau gyventi. Prieš rūpjūtį dalyvau viename jaunimo projekte, stebėjau programą ir tenai ten dalyvavo jaunuoliai iš Ukrainos, Rusijos ir Rumunijos bei Didžiosios Britanijos ir jie kartu dalinasi kultūriniu paveldu bei kartu tyrinėja, kas jiems yra kultūriškai svarbu. Ir ką aš pamačiau, kad štai jaunimas susirinko kartu dalyvavo ir reikia pamatyti, kad taip tikrai kuriama yra ateitis. Tai tikrai labai džiaugiuosi šiandien. Labai ačiū. Ačiū, ponė Vort. Toliau Edvard Kukas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau nu, pasidžiaugti, kad e, daromas bendras posėdis. Taip pat labai dėkoju ekspertams už jų svarbės mintis ir dalyvavimą mūsų diskusijoje. Labai ačiū Jums. Ačiū sakyti savo poziciją kaip pranešėjas dėl Europos kaminės politikos peržiūros. Manau, kad Europa turi daug potencialo toliau plėtoti kultūros diplomatiją, ypač, ypač su, su šalimis, kurios yra geografiškai netoli Europos. Kultūrinis bendarbiavimas turėtų tapti svarbia elementu mūsų pastangose bendrauti ir pasiekti mūsų kaimynus. Taip pat svarbu kalbėti apie kultūrinės dimensijos matomumą mūsų iš, išorės santykiuose. Reikia tai ties, tiesiau pabrėžti ir prieš labiau kokį vaidmenį vaidina ES politikos kuriai plėtodami kultūrą. Tai kultūra vaidina ypač svarbu vaidmenį užtikrinant taiką, baigiant konfliktus, kaip jau prieš tai pasakė kolegos minėjo. Turime daug patirties šioje srityje iš vakarų Balkano šalių. Reikėtų šią, šią patirtimį toliau pasiremti ir plėtoti kitose valstybėse kaiminėse. Kaip ir rekomendacijose minima, esmės svarbos yra žmogiškieji ryšiai. Ir kad būtent čia tai labiausiai reikėtų plėto, plėtoti kultūrinį bendravimą. Būtent į tai reikėtų jas investuoti. Galiausiai pasakyti, kad į šias rekomendacijas atsižvelgsiu, kai rengsiu pranešimą dėl Europos krizės politikos. Labai ačiū. Bočkur. Aš noriu pasiremti savo patirtimi prieš tapdama Europos parlamento nare Aš tyrinėjau Vengrijos ir Ukrainos kultūrinius tarpusavio ryšius. Ir todėl leisiu savo padaryti tam tikras išvadas. Pirmiausia, labai svarbu parengti bendrą Europos strategiją, kurio būtų numatyta vietos kultūrai kaip tarpusavio santykių plėtojimo priemoniai. Nes įsivaizduokime, kaip, pagalvokime apie tai, kaip valstybės narės galėtų save pristatyti užsienį, jos galėtų pasitelkti įvairius kultūros institutus ten darydamos. Ir pavyzdžiui, Vengrijos kultūros institutai veikia įvairiose valstybėse ir tokiu būdu yra užtikrinama Vengrijos kultūros sklaida, tačiau labai svarbios yra ir asmeninės iniciatyvos, tarkime, koks nors menininkas, aktorius arba net ir mokslininkas gali asmeninėmis pastangomis e, prisidėti prie abipusio kultūrinio supratimo stiprinimo. Taip pat e, mokyklose būtų e, galima pagalvoti apie geresnį vadovėlių rengimą nes tai taip pat būtų naudinga ypač istorijos vadovėlių, skatinant tarpusavio kultūrinį supratimą. Ponas Margal, labai ačiū ponė pirmininkė, labai trumpai pasakysiu, ačiū padėkoti už tik tą galimybę dalyvauti šiose diskusijose. Ir mes diskutavome kultūros komitete dėl kultūros paveldo, tai visą tai labai siejasi. galbūt reikėtų šiek tiek ir būti savikritiškiams, kalbant apie santykius su kitomis e, valstybėmis. Tai, na, mes gal esame per, per daug eurocentriški. Mes viską žiūrime per mūsų kultūros ir mūsų vertybių prizmę. Tačiau Labai dažnai būna kitaip. Ir, pavyzdžiui, štai pasisatė lankiausi Turkijoje, Stambule. Ten yra labai įvairių problemų, politinių problemų. Yra problemų stojimo Europos Sąjungą procese. Tačiau problema dar yra tai, kad e, atrodo, jog mūsų tonas yra labai mokantis. Mes bandome juos tarsi auklėti, kaip jie turėtų elgtis. Žinoma, reikia ginti demokratiją, įstatymų viršinybę. Tačiau tuo pat metu reikia pabandyti suprasti, reikia, reikia gerbti kitas e, kultūras ir kitas vertybės. Kitas klausimas. Kaip užtikrinti abipusį supratimą, kad būtų galima toliau plėtoti ir palaikyti esamas bendras vertybės ir kaip galima sukurti geresnę ateitį. Tai labai svarbu ir santykiuose su kitomis valstybėmis. Tačiau tai taip pat svarbu yra ir ES viduje. Yra juk e, santykiai tarp šiaurės ir pietų Europos, arba tarkime centrinė Europa, rytų Europa. Čia visur matome daug tokio būtent mm, auklėjimojo kalbėjimo, auklėjimojo mąstymo kad tikrai reikia tinkamai šios klausimus pažiūrėti ir užtikrinti geresnius ryšius. Ačiū. Dėkuoju ponui Maragalui ir prieš tai žodį ekspertams suteiksiu žodį ponui Gadneriui. Iš esmės veiksmų tarnybos skirios vadovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, išorės veiksmų tarnyboje mes šioje srityje labai aktyviai veikiame kultūros diplomatijos srityje. Ir, Tai šalia taip pat turiu kolegų. Kairėje sėdi keli kolegos, kurie kaip tik dirba šią srityje, nes reikia gyvendinti šios pareigimus veiksmus. Ir mes plėtojame įvairią veiklą, jau buvo minėta Ukraina. Taip pat įgyvendame kai kurios kitus pareigiamojo plano elementus. Taip pat reikia šią veiklą įtraukti plačiau. Apie tai kalbėjo reguliuotojų magalinį. Ir manau, kad artimiausių metų mes kad pažiūrėsime daug šios srityje. Kokie yra pagrindiniai šių elementų principai? Pirmiausia, tai manau, kad reikia atsitraukti nuo grinosios kultūrinės diplomatijos, kas, aišku, yra savim svarbu, tačiau taip pat reikia įtraukti ir kitus asmenys, kitus veikėjus, žmonės ir įtraukti kultūrą diplomatiją į kitus e, tarptautinius renginius. Taip pat, kaip suderinti ES narių vaidmenį šis rytyje tiek viduje ES, tiek, tiek tarptautinėse santykiuose. Taip pat yra kitas svarbus elementas. Reikia plėtoti santykius naujomis suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, privačiuoju sektoriumi, taip pat vairiais kitais sektoriais nes jų kultūra yra itin platus elementas. Ir paskutinis dalykas, ką reikėtų pabrėžti, tai kaip pasiimti kultūrą jautriose situacijose. Pavyzdžiui, Tunisas, Tuniso įvykiai parodė, kad reikia elgtis labai atsargiai ir taip pat numatyti galimybės skubiai reaguoti. Labai ačiū. Merci beaucoup, Monsieur Gader. Peut-être on peut donner la parole à... Gal galėtume suteikti žodį ponui Zamperiui, kuris taip pat atstovauja kultūros generaliam direktoratui, jeigu jis norėtų tarti keletą žodžių. Ačiū. Mes esame labai patenkinti šią diskusiją. Tiesiog dirbame jau kurį laiką, kaip Sana maloniai priminė ir dabar mes puikiai dirbame ir su kolegomis išorės veiksmų tarnyboje, kitais direktoratais ir bandome įgyvendinti kai kurias jų e, rekomendacijas pagal parengiamosius veiksmus, tačiau mums reikia eiti šiek tiek toliau, kad e, sukurtume tą strateginį pagrindą, kurį minėjo na, ponas Wagneris ir kolegos. Ačiū, dabar žodis poniai užtatai. Galite pakomentuoti parlamento narių pasisakymų, po to ponai Vagneriui ir pono Kosta užbaigs šį posėdį. Labai ačiū už jūsų komentarus, už jūsų susidomėjimą. Nekomentuosiu jūsų pačių komentarų, bet pateiksiu klausimą. Atrodo, kad yra suinteresuotumas, susidomėjimas tuo pasiūlymu, kurį patikė Gofridas Wagneris dėl kultūrinio greitos, greito reagavimo mechanizmo, kaip jį ten bepavadintume. Ir klausimas būtų, kokie būtų tolesni žingsniai dėl šio pasiūlymo. Mes labai norėtume pamatyti konkrečių veiksmų ateityje, nes vyksta daug kas, ES institucijos imasi tam tikrų žingsnių, parlamentas taip pat. Manau, kad pats laikas būtų imtis jau labai konkrečių veiksnių, veiksmų pačioje artimiausioje ateityje. Taigi čia daugiau būtų klausimas, o ne komentaras. Labai ačiū. Pane Vagneri. Aš taip pat e, noriu padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir už Jūsų patvirtinimą, kad to iš tikrųjų reikia daug e, jau nuveikta institucijose, įvairiose departamentuose ir parlamente. Nepamirškime, kad Kinija iki amžiaus pabaigos nori turėti 2000 Konfucijaus institutų pasaulyje. Man atrodo, jie apie tūkstantį jau turi. Tai rodo, kokio masto šis iššūkis yra. Ir tai pabrėžia būtinybę numatyti ilgalaikę strategiją. Drąsią strategiją ir labai malonu girdėti jūsų pozityvias reakcijas dėl to, kad mums reikia greito reagavimo priemonių, kurias būtų galima taikyti e, lankščiai. Kultūra nėra susijusi su dėlėmis sumomis pinigų ar su e, labai sudėtingomis technologijomis, jis susijęs su žmonėmis. E, šiandien kalbamis, kalbantis su jaunimu, tai juos domina ES tai dažniausiai yra susijęs su pozityviu ES vaidmeniu pasaulio reikaluose. To ir reikia tikėtis. Kultūra yra viena svarbiausių e, sričių, e, kur galima taikingai e, bendrauti. Labai ačiū už šią galimybę. Ačiū, pane Vagneri. Labai malonu, kad įvyko tokia entuziastinga diskusija ir matau, kad tie, kurie pasiliko salėje, iš tikrųjų nori entuziastingai plėtoti bendradavimą su mūsų kultūros ir švietimo komitetu, taip pat su atitinkamomis komisijos tarnybomis ir ekspertais, nes Europa yra ne tik politinis projektas, bet ir kultūrinis, daugia kultūrinis projektas, todėl kultūros panaudojimas kaip priemonė, kaip priemonės taikos kūrimui, geresniam krizių supratimui yra puikia mintis. išgirdome labai svarbių minčių ir dabar norėčiau poną Kostą pateikti šio klausimo išvadas. Ačiū. Vicepirmininkė Plenkovičiau. Na, aš manau, kad tai buvo pirmasis svarbus žingsnis, kurį žengėme šiandien. Tai buvo pirmasis žingsnis dirbant kartu ties tą darbo tarkę, kurią mes remiame. Kalbame ne tik apie vidutinę laikotarpį ir ilgalaikius tikslus, bet ir apie greitą reakciją. Na ir matome, kad tai tampa vis strategiškai svarbiau kaip minėjo kolegos, sakė, kad mums reikia atspindėti ir įvairovę per tos dialogus. Tai svarbu tarptautinėse santykiuose, svarbu mūsų galimybėms reaguoti. Todėl aš manau, mes turime pasakyti, kad šiemet yra praėję dešimt metų nuo UNESCO konvencijos dėl kultūrinio paveldo patvirtinimo ir mūsų komitetas e, surenks po kelių mėnesių klausimus skirtus kultūriniai įvairoviai ir kultūrinio dialogo skatinimui. Mes taip pat norime surinkti klausimus apie tai, kaip iškirsti kelią radikalizavimui kultūroje. Todėl manau, kad jeigu mes dirbsime kartu su užsienio reikalų komitetu, galime prisidėti prie komisijos strategijos plėtojimo. Vyriausiai galiotinė Mogherini labai atvirai nusteikusi šiuo aspektu. Ir yra ir kitų e, jos patarėjų, kurie dirba šioje srityje. Tai būtų gerai surenkti šias diskusijas tiek mūsų komitete, tiek jūsų komitete, parengti bendrą iniciatyvos pranešimą tikrai būtų įdomu. 2011 metais mes darbavomės ties vienu kultūriniu aspektu, tačiau manau, kad stiprioji mūsų darbo pusė būtų ta, kad jeigu mes dirbsime kartu, mūsų poveikis bus didesnis. Taip pat su kolegomis e, rengiame pranešimą skirtą kultūriniam paveldui, jį aptarsime kitame posėdėje ir mes čia atsižvelgiame taip pat ir išorės aspektą ir bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad tai bus traukta į pranešimą, mums taip pat e, reikia darbuotis ir jūsų, ponė Vagnerė, minėtose penkiose sritise. Svarbu tai, kad minėjo ponia Triupel. Ir manau, kad turime artimiau dirbti su užsienio reikalų komiteto kolegomis. Galbūt e, galima būtų tokį fondą, kaip čia buvo minėta, įsteigti. Taip pat reikia nepamiršti dvišalių sustarimų tarp ES ir trečių šalių. Buvo kalbama apie Europos patirtį, buvo kalbama apie Balkanų šalis. Manau, kad reikia nedėlsant parengti strategiją ir viduržėmio jūros šalims. Mes suprantame, kad yra susidomėjimas tokiu bendradarbiavimu ne tik kalvojant apie paveldą, bet ir apie apskritai kūrybiškumą ir įvairia pusė bendradarbiavimą. Taigi, tai yra tam tikras performavimas ES, Afrikos ir Azijos santykių. Kitas labai svarbus aspektas, kuris turėtų būti prioritetas, yra sugebėjimas imtis veiksmų, prisidedant prie konfliktų prevencijos. Turime daug tų minkštųjų priemonių, kurias, švelniųjų priemonių, kurias galime panaudoti ES leidžia panaudoti tą abipusį požiūrį. Reikia įtraukti pilietinę visuomenę. Turime daug žmonių, kurie domėsi mūsų pranešimais. Turime kūrybiškos Europos programą, kurios susidomėjimas yra didžiulis ne tik Europoje, bet ir kaiminėse šalise, labai dažnai tokie tinklai veikia puikiai. Užvelgant e, žmonių kontaktus, teikiant jiems galimybių. Na ir kaip buvo minėta anksčiau, turėsime galimybių sutelkti ties įvairiomis iniciatyvomis, kalbant ne tik apie kultūrinį paveldą, restauraciją, bet ir kitas iniciatyvas susijęs su individai, tiek individais, tiek tinklų kūrimais. Dirbsime su koordinatoriais kultūros komitete ties šiuo pranešimu ir tikiuosi, kad sulauksime ir jūsų paramos ir tikiuosi, kad parengsime bendrą nuomonę tikiuosi, labai sėkminga. Labai ačiū už visus šios pasiūlymus. Dėkuoju iš susidomėjimą. Bendra strategija, visą tai labai svarbu. Ačiū ponia Kosta, dėkuoju ekspertams, visiems pasilikusiems iki pabaigos. Pirmininkas dėkuoja vertėms ir pirmin... praneša, kad posėdis baigtas.